Ačiū Jums už pasisakymą. Toliau klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu dėl padėties viduržėmių jūros regione e, ir atsakingas e, pilietinių teisių komitetas ir dabar suteikiu žodį ponui Kadmarei. Pirmininkė kolegos, šio klausimo, į kurį atsakoma žodžiu, kontekstas tikrai labai galingas, reikalaujantis skubių veiksmų. Um, kreipėmės į komisarą Mamroflus, pirmą kartą jis atsisės dabar tuo į savo kėdę. Uh, taryboje panas Gozijai šitą Italijos pirmininkaujančios valstybės. Marietra Nostri pereis dabar prie kitos operacijos. Uh,

viduržėmio jūroje. Tai yra tik tai e, smulkios operacijos, tai tarsi pleistriuką klyjuojame ant didžiulės žaizdos, kur tūkstančiai migrantų žūsta jūroje. Ir štai šiandien jo šventenybė kreipėsi į mūsų nuostabę kalbą ir pasakė, kad negalime leisti, kad viduržėmio jūra taptų milžiniškomis kapinėmis. Ir jis taip pat pasakė, kad reikia vieningo atsako į migraciją. Taigi, e, tai turi būti paremta migrantų žmogiškų orumu. Tai buvo tikrai savalaikis atsakas, kalbama buvo apie migracijos priežastis. Um, Ir tą pačią dvasę svarstome ir šiandienos klausimai, kurie atsakoma žodžiu, kad jį pateikėme tarybai ir komisijai. Ir iš tikrųjų ne pirmą kartą kalbame apie tai. Jau daug klausimų buvo pateikta žodžiu kolegos. Mes turime atlikti visą tai, kas reikalinga savo darbą. Taip, aišku, ir savo žodinius rezoliucijos pabaigoje mes kalbame apie bendrą Europos prieglopščio sistemą. Kiek kartų apie tai kalbėjome, kiek trilogų jau yra įvykę, kiek yra įvairiausių direktyvų, kitų teisės aktų metų um, e, parengta. Klausimas yra solidarumas, klausimas yra politiniai veiksmai. Taigi, ką mes sakome komisijai ir tarybai šiandien ir ypač ką mes turime pasakyti ponui Gozi iš tarybos, net pirmininkaujančiai valstybei. Nes taip, jūs turite Mare Nostrum, jūs turite 150 tūkstančių išgelbėtųjų, tačiau taryba neįgyvendina bendros prieglapščio sistemos. Ir todėl kreipiuosi visų pirma į tarybą. Mes neturime solidarumo. Todėl uh, Turim, tolė, todėl ir girdėjome tą tokią galingą moralinę žinę šią, nes tikrai mūsų prievalė yra gelbėti žmonės. Ir todėl aš ir pateikiu jums šį klausimą. Mes perėjome nuo Marenostrum prie Traitom ir tai yra svarbiausia toliau, kai kalbame apie Frontexo veiklos išplėtimą kad viskas būtų adekvačiai padaryta. Mes turime užduoti visų pirma tokį klausimą. Europos komisija, aišku, stengiasi padaryti viską, ką gali, bet jeigu valstybės narės neveikia kartu, nėra vienodai pasidalyjama našta. Toliau, um, saugus, teisėti keliai, ką tai reiškia? Tai vėlgi reiškia tą patį, ką jo šventinybė minėjo. Tai yra priežastis ir padariniai, stumentis veiksniai, skatinantis ir atgrasantis veiksniai. Ir vėlgi prisiminsiu Milano teisingumo ministrų tarybą. Tik tikrai nebuvo kalba apie naują mm, politiką dėl perkelimo į kitą gyvenamą vietą, nebuvo teisingo pasidalymo tarp valstybių narių našta. Ir kai kalbame apie na, kontekstą, daug narių kalba apie tą kontekstą. Kolegos, atsiminkime, kad nepaisant griežto taupimo politikos, tos dešimt valstybių, kurios gauna daugiausia pabėgėlių iš Sirijos ir kitų, iš kitų besivystančių pasaulio valstybių, yra ne viena iš tų iš dešimties, kurios, kuriuose atvyksta daugiausia mm, e, migrantų, tai nėra e, migrantai iš Europos valstybių, tai yra iš besivystančių valstybių, e, to, tos valstybės, to, tos dešimt valstybių, kur daugiausiai migrantų atvyksta, yra valstybės ne iš ES, o iš tai kitos valstybės. Taigi mes turime būti drąsus, mes turime uh, realiai pažiūrėkime su nauja vizija, ką reiškia sprendimai šioje srityje. Kolegos, skubios pagalbos fondai, taip, migracija, um, kova su, kontra, su prekyba žmonėmis, su ne, nelegaliu atgabenimu migrantų, visą tai reikia daryti Tačiau svarbiausia, ir aš ypač kreipiuosi į komisiją ir tarybą, bet ypač į tarybą, e, svarbiausia, kad neturime mūsų bendros prieglašų sistemos įgyvenimo. Ir šiandienos klausimo tikslas yra ne tai, kad e, parlamentas kažko nepadarė. Parlamentas yra jau daug ką padarė, galime, aišku, padaryti daugiau. Aš kreipiuosi į kolegas Lybė komitete, kreipiuosi į kolegas visame parlamente. Aš siūlyčiau kad pasakytumėm tarybai, įgyvendinkite tai, ką mes jau turime, sustabdykite žmonių žūtis viduržėmio jūroje ir iš tikrųjų mes turime atlikti savo, iš savo pusės tyrimą, kad padaryti spaudimą um, tarybai, kad būtų ištirta, kas vyksta, kokie ištekliai yra, kad iš tikrųjų mūsų piliečiai matytų, kad parlamentas daro viską, kas yra įmanoma, kad daugiau nebūtų mirčių viduržėmio jūroje. Mes tikrai turime valdyti migracijos teisės sistemą taip, kad tai būtų verta mūsų parlamento. Šiandien parlamente būtent buvo kalbama apie moralinį kompasą, um, apie tai, ką mes privalome padaryti, kas yra mūsų atsakomybė migrantų atžvilgių. Ačiū dabar suteiksiu žodį tarybą atsakyti. Ministrė Gozi, žodis Jums. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau kuo nuoširdžiausiai padėkoti kolegai Morais už šio klausimo iškelimą. Iš tikrųjų, tai yra be galo svarbus esminis klausimas, tai yra Italijos prioritetas pirmininkavimo metu. Ir džiaugiuosi, kad šis klausimas įtrauktas ir į komisijos pirmininko Junker paskelbtą darbo programą. Dar 2015 metais e, turėtų pasirodyti pasiūlymas dėl teisės akto skirto kovai su šia problema. Taigi mums tikrai labai svarbu, e, kad Europa pademonstruotų solidarumą, spręsdama migracijos klausimą, nes jis yra tarp valstybinis. Tai yra tarp valstybinis reiškinys ir dėl to reikalingas integruotas bendras požiūris ir atsakas iš ES pusės. Mes daug dirbame per Italijos pirmininkavimą tam, kad um, kažką pasiektumėm. Uh, vadovavomės uh, ES veikimo sutarties straipsnių, kur kalbama apie solidarumą. Tai yra svarbus klausimas, nulemsintis ES uh, programą, politiką. Reikėtų užtikrinti geresnį bendradarbiavimą tarp tarybos, komisijos ir parlamento, sprendžiant šį klausimą. E, gerbiamas e, kolega Marajas kalbėjo apie viduržėmio jūros e, regioną. Aš noriu pasakyti, kad 37 konkrečias operacijas mes jau įvykdėme šiame regione. Yra penkios regioninės apsaugos programos, kurios jau veikia yra kovojama su e, neteisėtų žmonių gabenimu. Tam e, reikalinga užtikrinti geresnės pasienio stebėseną bei e, migrantų gelbėjimą. Reikėtų padėti toms valstybėms narėms, kurios patiria didžiulį spaudimą dėl migracijos rautų. Aš Esu įstikinęs, kad tiek taryba, tiek ir Europos parlamentas gauna visą reikalingą informaciją. Ar mes esame patenkinti dabartinę padėtimį? Ne, tikrai ne. Jūs, e, kaip ir jūs sakėte, viduržėme jūra negali virsti kapinėmis, kapinynų e, dėl europiečių egoizmo. Dėl to mums ir reikia solidarumo, dėl to mums ir reikia dar daugiau dirbti tam, kad kuo skubiau įgyvendintumėm tą veiklos programą, kurią e, Luksemburgė ministrai patvirtino spalio 18 dieną. Programa yra skirta geresniam migracijos rautų valdymui, e, reaguojant į tą spaudimą, kurį patiria e, kai kurios šalis. Be abejo, tai yra ir mūsų pirmininkavimo prioritetas. Reikėtų sustiprinti e, geresnę stebėseną pasienyje. ES turėtų prisimti didesnę atsakomybę. ES išorės sienos nėra Italijos, Lenkijos, Graikijos ar Ispanijos sienos. ES sienos yra bendros sienos ir kadangi tai yra bendros sienos, reikalingas ir bendru, bendras požiūris, bendra strategija. Ir būtent dėl to gimė Triton iniciatyva, apie kurią ir jūs kalbėjote, bet to nepakanka. Reikėtų imtis veiksmingesnių veiksmų, reikėtų bendradarbiauti su trečiomis šalimis, palaikyti e, dialogą su tranzito ir kilmės šalimis. E, pavyzdžiui, Šiaurės Afrikoje reikėtų siekti veiksmingesnių partneryščių. Jos turėtų būti susijusios ne vien tik su ekonominė ar komercinė partnerystė. E, kalbant apie subsaharos regioną, tai mes e, tikrai Italijos pirmininkamo metu dedame čia daug pastangų, taip pat ir Afrikos kyšulio šalise. Bet ES tik veikdama iš vien gali situaciją pakeisti. Dar liko daug ko nuveikti. E, mūsų pradinė patirtis tikrai nėra džiuginanti, ne, ji mūsų netenkina, dar labai daug ką reikėtų nuveikti tam, kad galėtumėm įtikinti kilmės ir tranzito šalis irgi sitraukti bendradarbiavimą, valdant migrantų srautus. Yra ir. ir Dar vienas svarbus dalykas. Tai yra Europos bendro, bendro prieglopščio sistema. Kolega Moraes irgi apie tai kalbėjo. Jūs minėjote įvairias e, pažeidimo procedūras, e, kurias prieš kai kurias šalis turėtų e, pradėti komisija. Aš norėčiau pasakyti tik štai ką. Kalbant apie Europos bendro prieglopšio sistemą, tai jau mes žengėme žingsnių į priekį, e, taip pat ir Italijos pirmininkavimo metu. Dabar jau turime daugiau bendrų e, taisyklių, bendrų nuostatų dėl išimčių. Buvo žengta žingsnių į priekį. Pavyzdžiui, e, buvo Čia galėčiau paminėti Dublino reglamentą, jis irgi svarbus reaguojant į bendrus iššūkius. ES viduje jau yra priemonių tam, kad galėtumėm kovoti su šia problema. Nes e, migracijos problema tikrai labai aštri, ypač kalbant apie nelydimus nepilnamečius asmenis. Čia svarbu panaudoti e, skubių perspėjimų mechanizmą. Dabartinę sistemą reikėtų papildyti ir visapusiškai įgyvendinti įvairius administracinius instrumentus, kurie e, susiję su mano minėta sistema, tai yra svarbu norint įgyvendinti bendrą prieglapšio sistemą. Ir e, dar vieną, vieną dalyką paminėsiu. Reikėtų atkurti tarpusavio pasitikėjimą tarp valstybių narių. Per pastaruosius metus kai kurios valstybės narės buvo paliktos likimo valiai, e, jos vienos turėjo kovoti su uh, uh, šiuo reiškiniu - migracija. Taigi trūksta e, abipusio supratimo, kalbant apie pasienio valdymą, apie bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis. Reikia paminėti ir bendrą prieglopšio sistemą. E, vienintelis būdas atkurti abipusį pasitikėjimą yra e, sukurti naują bendrą migracijos politiką pirmininkaujantis šalis Italija e, pasiūlė e, bendro pripažinimo principą. To nepakanka. Svarbu, kad mes vėl pradėtumėm vieni kitais pasitikėti. Jeigu nebus abipusio pasitikėjimo, tai nebus ir bendros migracijos politikos, kurią ES turėtų plėtoti. Ačiū. Ačiū tarybos atstovui, o dabar suteiksiu žodį komisijos nariui. Uh, thank you, thank you, Komisijos narys Avramo Paulus. Ačiū pirmininkė. Gerbėmiai nariai. Migracija visada priklausė vidaus reikalų sričiai, tačiau niekada nebuvo to žodžio pavadinime, tačiau dabar jis jau yra įtrauktas. Tai yra padaryti ir dėl simbolinių, ir dėl pragmatinių priežasčių. Norėčiau padėkoti Lybė komitetui ir jo pirmininkui ponui Morais už tai, kad suteikė man galimybę šiandien dalyvauti šiame labai svarbiame renginyje. Leiskite pacituoti popiežiaus Pranciškaus žodžius pasakytus šį ryt. Visiškai pritariu jam, kad tas signalas, kuris mums buvo atsiųstas, su visa pagarba buvo priimtas. Man suteikta garbė būti atsakingam už, šį, už šią sritį. Tuo pačiu suprantu, kad lengvų sprendimų nėra ir kad mūsų laukia labai svarbi ir sunki užduotis, bet tačiau leiskite jūs patikinti, kad yra labai stipri politinė valia. E, Jūsų užsamus klausimai puikiai atspindi tuos didelius iššūkius, su kuriais sustarė ES imigracijos ir prieglopšio srityje. E, mūsų išorėse, išorės sienose yra pas didžiausias migrantų srautas po Balkanų krizės ir tam reikalingas integruotas požiūris. Reikia kalbėti ir apie užsienio, ir apie saugumo politiką. Reikia atkurti ir sustiprinti abipusio pasitikėjimą, kad galėtume sėkmingai veikti šiuos iššūkius. Valstybės narės turi pasitikėti vienos kitomis. Jos turi pasitikėti ir vienos kitomis, ir visą Europos Sąjungą. Solidarumas ir atsakomybės pasidalymas tai yra tas pagrindas, kuriuo remdamasi komisija ir valstybės narės gali sukurti bendrą imigracijos ir prieglopščio sistemą suteikdamos, užtikrindamos teisės migrantams. Daug dalykų jau yra gyvendinama, būtent finansinis solidarumas ir tai užtikrina atitinkamos agentūros, Europos prieglopščio tarnyba ir Frontexas. Komisija taip pat dirba šiuo klausimu. Mes tęsime darbą šioje srityje. Turime ankstyvo perspėjimo priemonę 30 Dublino 3 reglamento 33 straipsnis mums leidžia naudotis tam tikromis priemonėmis. Mums reikia plėtoti tas priemonės ir visas, visomis atitinkamai naudotis. Solidarumas eina ranka rankon su atsakomybė. Valstybės narės privalo užtikrinti tinkamą sistemos veikimą. Visiškas ir veiksmingas ES prieglopščio sistemos įgyvendinimas yra absoliutus prioritetas. Komisija atidžiai kartu su valstybėmis narėmis stebės šį procesą ir teiks paramą valstybėms narėms. Komisija padės valstybėms narėms bendradarbiauti praktiškai. Mes taip pat manome, kad ir nevyriausybinės organizacijos nuolat dirb šioje srityje, taip pat tarptautinės, e, tarptautiniai partneriai, tokie kaip jungtinių tautų E, komisija atsakė pabėgėlių klausimams. Priemonės gali būti taikomos tik nuo kitų metų Liepos mėnesio. Taigi nematau, kad reikėtų labai greitai keisti prieglopščio sistemą artimiausių metų, tačiau e, vidutinių laikotarpių tas priemonės reikia gerai apsvarstyti. E, prekyba žmonėmis, kontrabanda yra ir atskiri ir panašus dalykai ir kovoti su jais reikalingos panašios priemonės. Prekyba žmonėmis yra žmogaus teisų pažeidimas. Mes turime užtikrinti apsaugą visoms aukoms ir turime tinkamai reaguoti su baudžiamų priemonių pagalba prekiautojų žmonėmis atžvilgiu. Taigi reikia imtis tam tikrų veiksmų. Ir ne tik kovoti, bet ir vykdyti prevenciją. Valstybės narės turi sumažinti paklausą, kalbant apie eksploatavimą ir pasiūlą, arba galima būtų kriminalizuoti arba įmonės bausti, kurios naudojasi aukomis. Kontrabanda taip pat nuosekliai auga. Mums reikia sustiprinti savo atsaką. Reikalingas griežtesnis atsakas, geresnis nusikaltimų tyrimas, nusikaltėlių persekiojimas, griežtesnis baudžiamosios priemonės. Planuojame E, susitelkti ties šiuo klausimu. Reikia išardyti nusikaltėlių tinklus, geriau keisti žvalgybinę informaciją, stiprinti pajėgumus ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą, taip pat vykdyti prevenciją, atlikti informavimo kampanijas apie priekybą žmonėmis ES. Taip pat reikia glaudžiau bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis. Mūsų atsakas į tą migracijos situaciją prie ES sienų turėtų taip pat užtikrinti svarbesnį vaidmenį Frontex. Valstybės narės turi vykdyti savo įsipareigojimus, kai dėl bendradarbiavimo su šia agentūra. E, pasieniečiai turi turėti atitinkamą įrangą, kad galėtų vykdyti savo pareigas. Taip pat e, vykdomos bendros operacijos. Kaip žinote, lapkričio pirmą dieną šiais metais buvo pradėtos bent jungtinės operacijos ir viskas priklausys nuo situacijos, e, kiek tos operacijos truks. Komisija atidžiai stebi šį procesą, tačiau agentūra ir valstybės narės, kurios dalyvauja tame, priima sprendimus. Manoma, kad tai kainuos 2,9 milijonus per mėnesį. Trumpalaikė prasme agentūra atliko tam tikrus lėšų perskirstimus, o komis, komisija suteikė 3,9 milijonus eurų e, iš vidaus saugumo fondo. Komisija supranta, kad parlamentas pasiūlė, patikė pasiūlymą dėl 20 milijonų rezervo, kalbant apie Frontexo biudžetą. Mes laukiame bendro jungtinio sprendimo, kurį turi priimti ir šis parlamentas. Dabar e, asmenims, kurie teisėtai atvyksta į ES, reikalinga apsauga ir kalbame ne tik apie pabėgėlius trečiosiuose šalyse, bet reikia tam tikrų priemonių, kad būtų galima palengvinti situaciją tose šalyse, kurios atsakingos už didelį migrantų srautą. Komisija ir toliau dės pastangas ir skatins įvesti kvotas arba pradėti integravimą, migrantų integravimą tose valstybėse narise, kuriuose dar to nepadaryta. Valstybės narės, į kurias atvyk, kuriuose yra daugiausia prieglopšio prašymų, tai būtent tos valstybės narės suteikia prieglopstį daugumai pabėgėlių ir komisija prisidės prie šios problemos sprendimo. Vakar Mūsų tarnybos e, dalyvavo orientacinėse diskusijose su valstybėse narise dėl paskirstimo mechanizmo. Komisija jau yra įsipareigojusi išnagrinėti, kaip būtų galima dirbti kitaip. Tai yra galimybė parengti bendrą požiūrį dėl humanitarinių vizų suteikimo, kad asmenys galėtų atvykti į ES ir kreiptis dėl apsaugos. Šie klausimai buvo aptarti vakar dienos posėdėje. Aš suprantu, kad šis klausimas yra labai jautrus. Dėl teisėtos migracijos, dėl akivaizdžių demografinių ir ekonominių priežasčių Europa turi spręsti darbo e, įgūdžių trūkumų problemas, atsižvelgdama į tai, kad mūsų žemynas senėja. Mes turime glaužiai bendradarbiauti su įmonėmis ir socialiniais partneriais. Mūsų pirmasis žingsnis bus išnagrinėti dabartinę politiką e, ir pasižiūrėti, ką būtų galima padaryti, siekiant užtikrinti tų priemonių patrauklumą ir veiksmingumą. Gerbėmėjai parlamento nariai, yra daug iššūkių vidaus reikalų srityje. Ir daug tų problemų yra susijusios su ryšiai su trečiosiomis šalimis. Ir mums reikia pagerinti ES išorės ir vidaus politiką, pabrėžiant poreikį patvirtinti ilgalaikį požiūrį, kad būtų galima spręsti migracijos problemas iš šaknų. Mums reikia ne tik atliepti į netidėliotinas situacijas, bet turime parengti išsamų struktūrinį požiūrį, kad galėtume spręsti vis didėjančių migracinių srautų problemą. Europos Sąjunga šiandien rengia integruotą politinę e, saugumo aspektų programų, nagrinėjamos įvairios politinės priemonės, migracijos klausimas, prieglopšio klausimai, krizių valdymas, pagalba, humanitarinė pagalba, visus šios klausimus reikia spręsti išsamei ir kartu. Turime užtikrinti, kad migracijos klausimai būtų įtraukti į visus ES išorės santykius, kalbant apie vystomai bendradarbiavimą ir saugumo politiką. Mums taip pat reikia teikti paramą vieni kitiems, turime teikti paramą e, valstybėms narėms, kad jos galėtų užtikrinti geresnį sienų valdymą e, tinkamą galimybę priimti migrantus, kad jos galėtų įvykdyti savo tarptautinius įsipareigojimus. Judumo partnerystė e, irgi yra svarbus dalykas bendradarbiaujamas su Maroku, Tunisu ir Jordanija. Ilgalaikė prasme reikia kovoti su nelegalia migracija ir spręsti problemą tose šalyse, darant investicijas. Aš kartu su Federika Mogelinį ketinu dirbti, taip pat e, dirbti kartu su kitais komisijos nariais ir parengti planą, kaip buvo numatęs komisijos pirmininkas. Galiausiai norėčiau pereiti prie finansavimo klausimų. Pagal vystymas ir bendradarbiavimo priemonė komisija dabar įgyvendina iniciatyvas maždaug 53 milijonų eurų sumoje migracijos ir tarptautinės apsaugos e, priemonėms. Iš to apie 14 milijonų eurų skirta kovoti su kontrabanda ir e, žmo, priekyba žmonėmis ir nelegalia migracija. 17 milijonų eurų yra skirta veiksmams sutelktiems į regioninę plėtrą, vystimosi programas, galvojant apie pabėgėlių regionus Af Šiaurės Afrikos valstybėse, Afrikos e, kišulyje ir apie 60 milijonų eurų yra mobilizuota migracijos klausimams ir tarptautinės apsaugos priemonėms e, viduržėmio jūros regiono valstybėse. Be to, apie 200 milijonų eurų buvo skirti 2014 metais sureaguojant į Sirijos pabėgėlių krizę. Pagal 2014-2020 metų finansinę programą mm, valstybės narės iš Engeno narės e, gaus daugiau kaip 4,4 milijardų eurų iš dviejų fondų - prieglapšio, migracijos ir integracijos fondo ir vidaus saugumo sienų ir vizų fondo. Uh, Aišku, viduržėmio jūros regiono valstybės - Italija, Graikija, Malta, Ispanija, tos prie fronto linijos esančios valstybės gaus didžiąją dalį šių, šių lėšų. Iš viso bendrai apie 1,4 milijardo per visą finansinį ciklą kritinėms situacijoms 2014 metams numatėme visoms valstybėms narėms kartu 25 milijonus eurų prieglopšio migracijos ir integracijos fonde ir 6,8 milijono eurų vidaus saugumo sienų ir vizų fonde. Gerbėmi nariai, aš glaudžiai bendarbiausiu su jumis sprendžiant šios iššūkius, pasitelkus visas priemonės, kurias mes turime. Ačiū už jūsų dėmesį. Dank, Labai ačiū komisarui Avramopolos. Dabar, mėly kolegos, pradėkime diskusiją. Mes uh, vėluojame bent 12 minučių, praradome 12 minučių, e, dėl to ribosiu jūsų kalbėjimo laiką ir nesuteiksiu galimybės pasisakyti daugiau kaip penkiems kolegoms per spontaniškų pasisakymų procedūrą. Pane Holmeier, prašom. Ačiū pirmininkė, pirmininkaujančios Italijos atstovai, mėly kolegos, komisarė. Tema tikrai labai plati, neįmanoma visų dalykų paminėti, tai aš gal e, paminėsiu tik keletą aspektų e, šalia skęstančių migrantų gelbėjimo. Visų pirma, gerbiamas komisarė, labai ačiū už tokį išsamų pasakojimą. Supratome, kad jūs laukia tikrai labai daug darbų. Aš noriu pateikti konkretų klausimą apie bendradarbiavimą, kovojant su priekyba žmonėmis. Du, 2013 metais atvyko daug žmonių per viduržėmę jūrą. 2014 metais buvo virš 100 tūkstančių, e, apie 2 tūkstančių žmonių žuvo jūroje. Kiek dar žmonių buvo atgabenti kontrabandą, e, parduoti į sekso vergyją arba e, buvo parduoti jų organai. Mes tiesiog tokių skaičių nežinome, tokių žmonių nematome. Galime tik tais numanyti problemos mastą. Ne vien tik tais moteris, bet ir vaikai tampa priekybo žmonėmis aukomis. Ir čia man labai norėtųsi paminėti ir tai, kad būtina koordinuoti veiksmus tarp teisės saugos institucijų. Taip pat reikėtų užmėgsti partnerystę su trečiosiomis šalimis, tam, kad būtų galima suardyti nusikalstamus priekybo žmonėmis tinklus. Taip pat reikėtų sustiprinti humanitarnės pagalbos teikimą. Galbūt galima būtų išduoti e, nukentėjusiems asmenims humanitarinės vizas Bet kokiu atveju labai svarbu plėtoti bendradarbiavimą tarp valstybių narių ir užtikrinti geresnę nukentėjusių asmenų apsaugą. Labai ačiū kolegijai Holmeier. Toliau kolegė Zipel pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Be abejo, svarbu kovoti su migracijos priežastimis, bet to trumpalaikė perspektyva nepakanka. Turime suprasti visus kylančius iššūkius Ne ES e, valstybės narės priema daugiausia pabėgėlių. E, ir tikrai neprimtina, kad žmonės bėgdami į Europą rizikuoja savo gyvybę ir dažnai ją praranda. E, žmonės bėga nuo karų, nuo persikaimo, mes turime jiems padėti. Jeigu, pavyzdžiui, Jeigu tiems žmonėms neįmanoma padėti jų kilmės šalise, tai jiems reikia užtikrinti saugesnės galimybės patekti į Europą, padėti jiems apsigyventi. E, daugelis valstybių narių to nedaro. Mums reikia didesnio solidarumo, teisingesnio pabėgėlių paskirstimo visose valstybėse narėse. Ir dėl to uh, yra e, būtina nustatyti privalomus paskirstimo e, kriterijus ar kvotas, kad prisimtų atsakomybę ar tos valstybės narės, kurios likščiol to nepadarė. Manau, kad nereikėtų čia baksnoti pirštais į atsakomybės e, neprisimančias šalis, šalis, bet tokių kvotų nustatymas padėtų ne tik Graikijai ir Italijai, bet ir, pažiūrėjau, Švedijai bei Vokietijai. Ir galiausiai noriu pasakyti štai ką. Reikia ir legalių būdų patekti į Europą, apie tai irgi turime pakalbėti. Labai ačiū, kolegė Zipel. Toliau e, pusantros minutės ponai Kirkhop, prašom. Ačiū, pirmininkė e, migracijos situacija viduršėme jūros regione yra vienas iš svarbiausių klausimų Europos Sąjungai. ES turi spręsti migracijos klausimus, paisydama tarptautinių teisės aktų, žmonių teisių, e, žmogaus teisių. Matome, kad vis daugiau e, žmonių miršta bandydami patekti į Europą. Tai yra neprimtina. Mes e, tikrai nerasime paprasto atsakymo. E, kaip kad siūlo Libė komitetas, reikėtų rasti holistinį požiūrį e, ir į krizę turėtų reaguoti visos valstybės narės. Frontex turėtų tekti atitinkamą atsakomybę. Frontex turėtų padėti gelbėti tos žmonės, e, kurie miršta jūrose. Taip pat reikėtų kovoti su nusikalteliais, kurie užsiema žmonių kontrabandą. Uh, Problemą reikėtų spręsti ir kilmės šalise, reikia atitinkamos ir redmisijos politikos. Valstybės narės turi prisimti atsakomybę tai padaryti e, artimiausių laikų. Tai padėtų e, pabėgėliams. E, jų atstumimas problemos neišspręs. Mes turime pamiršti ideologiją ir populizmą ir rasti realų būdą dabartiniams migrantų problemams išspręsti. Ačiū. Labai ačiū. Toliau kolega Vikström, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Prisimename baisius vaizdus 366 balti karstai prie Lampedūzos katastro, po katastrofos prieš keliarius metus. Atsimename, Lampedūza iš tikrųjų kartojasi kasdien. Daugiau kaip 3000 žmonių neteko savo gyvybių viduržėmio jūroje, nuskendė praeitais metais. Čia per 600 mirčių metais prieš tai tokie dalykai negali kartotis, o ką mes matome toliau. Net popiežius mums pasakė, kad nebegali būti taip daugiau, kad viduržėmio jūra mm, yra, yra kapinės. Turime pasirūpinti tuo, kad būtų sustabdyti tokie dalykai, kad sustabdytumėm tuos asmenys, kurie neteisėtai gabena pabėgėlius. Pa jie juos veža, nes nėra įmanoma teisėtai patekti į Europą. Taigi mes turime sukurti kelius, priemonės teisėtai atvykti ir saugiai atvykti į Europos Sąjungą. Ir čia mm, komisaras, matau, kad tikrai palaiko mūsų pusę. Reikia veikti, pasitelkus ir protą, ir širdį. Ir mm, tikrai reikia galvoti apie tą viltį. Tai yra didžiulis iššūkis mm, politinė prasme Ir labai svarbu, kad komisaras imtųsi skubių veiksmų. Frau, labai ačiū kolegijai Vikstrium. Kolegė Weinberg norėtų pateikti klausimą. Ar jūs primsite tą klausimą? Kolegė Vikstrium, ar primsite klausimą, jeigu tai prašom? Tack så mycket. Eh, jag är ganska ny här i parlamentet, men jag har hela... Aš nauja parlamente, tačiau žinau, kad jau turime teisinę sistemą ES ir priimame pabėgėlius. Cecilija, ar galvoji, kad įstatymai mm, verčia mm, valstybės narės priimti tam tikrą skaičių ar procentą pabėgėlių, ar galvo, kad tai yra gerai? Pirmininkė, svajau gauti tokį klausimą. Yra 14 valstybių, kurios dalyvauja e, naujos gyvenamos vietos suteikimo sistemoje. Ir Europos Sąjungoje priima tik 7 procentus realiai pabėgėlių. Atsiprašau, tačiau Taip reikia pasakyti, kai kalbame apie teisėtą imigraciją ir e, apie tai, kaip pavyzdžiui, atvykstama per normalius kelius, per ambasadas ir taip toliau. Ačiū toliau, kolegė Ernst. Ačiū. Aš atidžiai klausiausi, ką pasakė komisaras ir tikrai nesu patenkinta e, jo e, mintimi, kad sužlugo ES prieglopšio politika. politika Prie ES išorės sienų mirė tūkstančiai žmonių, norėdami patekti į ES. Mes turime imtis veiksmų, turime padėti žuvusių asmenų e, artimiesiems, taip pat be žinios dingusių asmenų artimiesiems, kurie bent jau turėtų gauti kažkokios informacijos apie savo artimųjų likimą. Uh, kai kurių valstybių narių e, politika yra nehumaniška, nežmoniška. Reikėtų humaniškos e, e, pabėgėlių politikos. Mums nepakanka e, e, Mare Nostrum programos, reikia europinės programos tam, kad galėtumėm išgelbėti žmonės. E, mums reikia humaniškos e, programos. E, Valstybės narės e, turi prisimti atsakomybę už pabėgėlių likimą, suteikti jiems perspektyvą. Apie tai turime kalbėti, o ne apie Frontexą. E, ponios ir ponai, e, po antrojo pasaulinio karo buvo pradėta kalbėti apie pabėgėlių teisės, kuomet buvo daug pabėgėlių. Pabėgėlių teisės yra individualios teisės ir jas reikėtų ginti. Būtent tą aš ir norėjau pasakyti. Ačiū. Dėkoju, kolegė Ernst. Toliau e, e, žodis Keller, prašom. Dėkoju. Europa negali ignoruoti Ir mes negalime ignoruoti to, kad žmonės kesta viduržėmio jūroje, bėgdami nuo persiekimo, diskriminacijos ir karo. Žmonės, kurie taip dažnai tampa neveiklumo iš Europos pusės aukomis. Ir jie pradeda tokią pavojingą kelionę, todėl kad mes jiem nesuteikėme kito pasirinkimo tik rizikuoti savo gyvybę, ją patikint kontrabandininkams. Mes suteikiame kontrabandininkams tokią galimybę išnaudoti žmonės, kurie desperatiškai nori kažką pakeisti. Jeigu norime pagerinti situaciją, turime atverti saugius kelius į Europą. Tam turime priemonių. Trūksta tik politinės valios. Ačiū poniai Keller. Dabar dvi minutės kalbės ponia Agėja. Intervengo nome de la kolega Ferrara. Dėkoju, pirmininkė. Aš kalbu ponios Ferreros vardu. Ji dėl sveikatos priežasčių negali čia būti. Praėjus metams po Lampedūzos tragedijos mes vis dar ieškome būdų, kaip spręsti šią situaciją, kuri tapo kasdieniu reikalu. Turime Stokholmo susitarimą, Dublino susitarimą, bet miršta žmonės tūkstančiais, jie skęsta viduržėmio jūroje. Europos pietų siena yra pati pavojingiausia pasaulyje. Man atrodo, negalima ir toliau leisti šitaip neatsakingai e, tvarkyti šios situacijos ir šio reiškinio. Turime pabandyti uh, išspręsti šią situaciją, kad viduržėmio jūra netaptų masinę kapavietę. Tai yra tiesioginis globalizacijos padarinys. Mes esame jo dalis. Mes kaip teisėkūros institucija turime išda... prisimti dalinę atsakomybę už šią situaciją. Dabar iškilo naujas monstras, tai yra mm, prieimimo aparatas, žmonės, kurie vadovaujasi, e, yra ten kilnių žmonių, bet yra ir neskrupulingų spekuliantų, klesti prostitucija, taip pat priekyba žmonėmis. Ar iš tikrųjų manome, kad galima įtraukti į mūsų visuomenės socialinę sąrangą, juos išleisdami iš prieimimo centrų. Europai atėjo laikas dar sėki permasyti savo imigracijos politiką. Nenorime, kad jie būtų migrantai, bet kad jie taptų visaverčiais piliečiais. Dėkoju kolegai. Dabar ponas Salvini pusantros minutės signor presidente ma questo mi sembra il tempio dell'ipocrisia. ačiū pone pirmininke negalime dabar būti dviveidžiai mes turime padėti tiems pabėgėliams kurie dabar bėga nuo karo bėga nuo skurdo nuo bado afrikoje taip pat europoje esama problemų. Mes švaistome pinigus ir neieškome tikrojo problemos sprendimo. Reikia padėti tiems, kurie randasi tose valtyse. Mes turėtume nebebūti dviveidžiai. Mes matome, kiek daug žmonių atvyksta į Italiją. Ne visi iš jų yra pabėgėliai, daugelis iš jų yra neteisėti imigrantai ir daugelis žmonių susikrauna milijonus iš šitų bėgančių žmonių. Aš manau, kad sienos yra svarbus dalykas, sienas reikia saugoti. Žinoma, turime padaryti galą tokiai situacijai. Nebegalime spręsti šio klausimo taip, kaip anksčiau Šiandien aplodismentais palidėjome popiežiaus kalbą, tačiau išleidžiame milijonus, kurie sukuria chaosą. Tie pinigai nepadeda nei migrantams, nei ES piliečiams. Ačiū. Dėkoju kolegai Salvini. Ar atsakytumėte į pono Ferran klausimą pagal mėlynosios kortelės principą? pirmininkė, ponė Salvini, Prancūzija ir Junknė karalystė dabar susiduria su didžiulė Sirijos ir Libijos e, stabilizacijos e, našta. Ar mūsų kontinentas ES turėtų būti ta mašina, kuri gamina nelegalius imigrantus? E, kolega Salvini. Be, non posso... Ponas Salvini. Ačiū. Aš negaliu būti laikomas atsakingu už 500 milijonų žmonių Europoje. Problemas iškyla keliose valstybėse narėse. Pažvelkime į Siriją. Žinoma, kad e, bombos gali paliesti ne tuos, kurios siekia paliesti. Taip pat prisiminkime sankcijas prieš Rusiją ir naujų karų galimybės Aš manau, kad mes turime siekti atliepti žmonių teisėtiems interesams. Dėkuoju dabar ponė Metsola pusantros minutės. Prieš vienerius metus po tragedijos Lampedūzoje mes sutarėme dėl rezoliucijos dėl migracijos viduržėme jūros regione. Šis dokumentas turėjo tapti tam tikrų veiksmų planu kuris turėjo užtikrinti holistinį požiūrį į migraciją. Mes tikėjomės, kad viduržėme jūra nebebus ta masinė kapavietė. Popiežius šiandien apie tai kalbėjo. Praėjo vieneri metai, mes esame toje pačioje situacijoje. Pokytis, toks pokytis, kuris pakeis situaciją. Jeigu to nepadarysime, mes nusikratysime atsakomybės. Mes turime kur kas geriau bendradarbiauti, kad atsakytume ir išnagrinėtume visus šios problemos aspektus. Mes turime spręsti migracijos klausimą holistiniu būdu klausimai negali būti sprendžiami vienas po vieno. Visi klausimai turi būti sprendžiami tuo pačiu metu, jeigu mes siekiame ilgalaikio sprendimo. Norėtume paraginti Jūs, komisijos nariai ir valstybės nares, imtis konkrečių veiksmų solidarumo dvasioje. Taip, jeigu mums reikėtų dar kartą kalbėti apie Dublino sistemą, padarykime taip. Nevenkime to ponė komisijos nary. Nenorėčiau, kad po vienerių metų mes grįžtume į šią salę ir apgailestautume, kad niekas nebuvo padaryta ir gyvybės vis dar yra prarandama. Šiuo metu mes rengame naują rezoliuciją ir nebegalime vien tik žadėti ir nepildyti savo pažadų. Ačiū. Ačiū, ponė Metzola. Dabar kolegė Kijengė. Pusantros minutės. ponė pirmininkė. Europos Sąjunga pastaraisiais metais sukūrė atitinkamą vieningą sistemą, tačiau jos nepakanka, būtent atsižvelgiant į tą krizę, kuri ištiko valstybės narės, kur yra prie viduržėmio jūros. Nei Frontexas, nei Tritonos, nei kitos strategijos jos yra nepakankamos. Migracijos rautai grasina mūsų išorės sienoms. Apie 90 procentų e, migrantų gauna prieglopsti e, ir kiti, tai, kitų šalių, iš e, trečiųjų šalių piliečiai, Afrikos arba Afganistano piliečiai taip pat panašiai gauna Europos Sąjungoje prie, prieglopsti. Tačiau šitos procedūros, kurios yra E, taikomas suteikiant prieglopstį trunka per ilgai, žmonės laukia ilgus metus. Aš manau, kad solidarumas ir atsakomybė turėtų būti pagrindiniai principais, kuriuos mes turėtumėt vadovautis. Ir aš manau, kad valstybės narės turėtų suderinti Europos sąjungoms taikymą, taikomas procedūras, būtent prieglaušio prašantiems migrantams. O jeigu nesilaikytų valstybės narė šių taisyklių, tada būtų galima taikyti jums pažeidimo procedūrą. Ačiū, kolegė Kengė. Dabar pusantros minutės kolegė Hala Aho. Pone pirmininkė, per pirmosius šių metų aštuonis mėnesius apie tūg keli tūkstančiai migrantų plūstelė iš Libijos į Italiją. Tai yra bent šešis kartus daugiau negu 13 metais. Mare Nostrum operacija daug labiau padidina e, e, e, šių migrantų skaičių ir taip pat tragedijų skaičių. Iš tikrųjų, kelionė laivu atrodo labai patraukli galimybė ištrūkti iš savo šalies daug, daugumai migrantų ir jie tikisi gauti prieglopsti atitinkamose valstybėse narėse, bei vėliau pasikviesti ir savo šeimą. Todėl mes turėtume mes e, atsižvelgti į atinkamas taisyklės, kurios taikomas tiems e, imigrantams, būtent, kad jie lengviau galėtų susitikti su savo šeima, bet turime kovoti e, pirmiausia ir su tais prekybininkais žmonėmis arba kontrabandininkais pastaraisiais metais Švedijoje buvo pateikta du kartus daugiau prieglupščio prašymo negu Italijoje. Vokietijoje penkis kartus daugiau pateikta tokių prieglupščio prašymų. Tai iš esmės yra geriausio, e, geriausios prieglupščio šalies ieškojimas. E, būtent e, taip pažeidžiami Šengeno principai. Aš manau, kad ne, teisinės taisyklės yra nepakankamos Europos Sąjungoje nes ES dabar iš esmės susiduria su didelė problema, kurią spręsti reikia visapusiškai. Ačiū, kolega Halavaho. Kolega Grisbek, vieną minutę. Constat tragique, nous évoquons les milliers de morts. Vėl kalbame apie šimtus tūkstančių žuvusių. Ir tai buvo minėta jau šį rytą popiežiaus, kuris kalbėjo apie masinę kapavietę e, viduržėmio jūroje. Ir šį vakarą mes dar sįki kalbame apie tai. Mūsų po migracijos politika, turime konstatuoti, nėra adekvati. Būtina imtis globalios strategijos. Komisarė, jūs kalbėjote apie politinę valią. Mes tikimės iš jūsų, kad jūs išprovokuosite tą postumį, kad e, visi suvoktų, kad išorės sienos yra visos Europos nusavybė, visos Europos sienos, kad e, Europos valstybės išreikštų solidarumą, kad visi prisimtų vienodą dalį atsakomybės. Ir aš e, noriu paprašyti, kad kuriant šią strate visuotinę strategiją ypač skirta viduržėmio jūrai, kad ypač didelis dėmesys būtų kreipiamas į nepilnamečius. Jie yra pažeidžiami, vaikai yra pažeidžiami. Tai yra didelė būtinybė. Ačiū, panė Krisbek. E, dabar minutė kolegijai Spinelį. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į du pareiškimus. Pirmiausia, Italijos vidaus reikalų ministras pasakė, kad Mare Nostrum yra baigta operacija. Ir jisai tengiasi, kad Frontexo skiriamas lėšos nebepatektų į šią operaciją. Kitas dalykas, tai buvo pasakyta, kad gelbėjimo operacijos viduržėmio jūros turėtų būti tęsiamos, nes tų pabėgėlių vis daugiau, kurie vyksta į ES valstybės narės. Aš, aš norėčiau paprašyti, kad mes įsidėmėtume šias mintis, nes a, taip mes išvengsime nusikalstamo abejingumo, nes a, tie žmonės, kurie atvyksta į ES, turi teisę būti laikomi žmonėmis. O dabar mes matome, kad mūsų veiksmai priverčia žūti daugybę tūkstančių žmonių jūroje. Mes matome, kad daugybė migrantų Atenuose e, paskelbė bado streiką ir audros metu arba jūroje apskritai reikia žmonės e, gelbėti. Ir aš manau, kalbėtų nutraukiama. Vieną minutę, kolegė, kolegė Sebalijos. Pone pirmininkė, komisijos nariai ir gerbimi tarybos atstovai jau daugelį metų viduržėmė jūra yra didžiulė kapavietė. Ir jeigu mes dabar izoliavome savo sienas, tai mes pastebime, kad tų vis daugiau migrantų stengiasi patekti į ES. Iš esmės dabar stengiamės sutrukdyti tiem žmonėms patekti į ES ir stengiamasi gražinti juos į jų kilmės šalis. Bet e, pirmiausia, reikia atkreipti dėmesį tai, kad e, čia kalti ir kiti asmenys, tai būtent šitie kontrabandininkai, kurie gabenė tuos žmonės. Aš manau, kad mes turime sukurti tam tikras teisėtas sąlygas patekti į ES ir prašyti prieglopščio. Taip mes e, nugalėsime e, šitą organizuotą nusikalstamumą susijusi su žmonių, prekyba žmonėmis arba kontrabanda. Aš manau, kad e, komisijos narys teisingai pastebėjo, kad e, reikia tą apgyvendinimo arba prieglopšio sistemą padaryti privalomą, kad visi, visos valstybės narės galėtų bendradarbiauti. Ačiū, kolega Sabarijos, kolega Batin. E, e, vadinamasis e, pa, arabų pavasaris iš tikrųjų buvo susijęs su tuo, kad buvo sukilėlių grupuotės raginama sukilti prieš savo diktatorius. Tačiau ironiška, kad tie, kurie buvo pakeisti Tiksliau, e, tos, tos grupės, kurios pakeitė savo diktatorius, jos tapo taip pat diktatoriškomis. Ir dabar žmonės prunka iš tų šalių. Mes pirmiausia turėtume visapusiškai žvelgti į šią situaciją ir turėsime, turėtume išsiaiškinti, kokios yra priežastis šio reiškinio. Tai būtent e, ekstremizmo interpretacija islamo ideologijoje. Būtent čia stengiamasi, kai matome, sukurti islamo valstybę. Ir pirmiausia, tokios valstybės kaip e, Saudo Arabija, kurios yra turtingos e, gaminiais ištekliais, jos tengiasi ir, pad, ir paskatinti tokius reiškinius, nes būtent e, jos pasižymi tą pačią religinę kultūrą. Ačiū, kolega, kolega Betanai. Ar kolega Sinadinas. Ačiū, panė pirmininkė. Mes e, matėme, kad žmonės paskelbė badų streiką Graikijoje. Jie siekia darbo, vaistų, gydytojo priežiūros. Todėl jie ir paskelbė badų streiką. Mes matome, kad daug žmonių atvyksta iš Pakistano, Sirijos ir iš kitų trečiųjų šalių. 500 e, žmonių dabar paskelbė šitą patą streiką. Jie yra iš Sirijos. Jie dabar yra Konstitucijos aikštėje, Graikijoje, Atenose. Iš tiesų vyksta tikrai daug baisių dalykų Atenose ir Europos Sąjungoje. Jūs galite būti tikri, kad jeigu mes tęsime dabartinę neteisėtos e, imigracijos e, politiką, tai ir kitos šalis susidurs tokiamis problemomis, kaip Graikija. Mes negalime abejingai stebėti e, Dublinas 2 konvencijos e, pasakmes. Iš tikrųjų, žmonės turėtų, žmonėms turėtų būti leidžiama teisėtai patekti Europos Sąjungą, o ne juos stumti nuo mūsų sienų, nes tai yra žmogiškas kapitalas, tai yra mūsų praturtinimas. Iš tikrųjų, aš manau, kad ES turėtų priimti daugiau migrantų. E, pusantros minutės, panas Gonsalės Pons. E, ponios ir ponai, migracijos priežastis pirmiausia yra skurdas. Ir migracijos politikos e, E, tobulinimas, tai yra mūsų pagrindinis uždavinys, nes tie žmonės turi išvykti iš savo šalies, kad galėtų susikurti tinkamą gerovę. Ir aš manau, kad iš tikrųjų mes turėtume padėti tiems žmonėms, kurie atvyksta pas mus. Ir jo šiandienybė taip pat pasakė, kad iš tikrųjų viduržėmio jūra dabar tampa didžiulė kapavietė. Todėl mes dabar turime saugoti, žinoma, europiečių teisės, bet taip pat suteikti sąlygas ir migrantams. Italija yra puikus pavyzdys būtent, kad nepakanka vien tik tai daugiau lėšų. Mums reikia bendros ES politikos, e, kuri reglamentuotų migraciją. Ispanija tai yra viena iš tų valstybių narių, kurie turi, turi, turi sieną su Afrika. Mes kasdien susidurime su, su migracijų surautais, su žmonėmis, kurie nori kirsti sieną ir labai sunku apsaugoti šią išorės sieną. Ponės ir ponai, aš norėčiau pasakyti, kad, kad didžiausia problema yra skurdas Mes a, kovojame su skurdu. Tai o migrantai tai yra tik tai skurdo pasiekmė. Priežastis yra skurdas ir mes turime kovoti su skurdu, o ne su migrantais. Europa turi parodyti, kad ji kovoja su skurdu, bet ne su skurdžiai gyvenančiais žmonėmis. Ačiū, e, Gonzalės Pons. Atsakysite į Melinos kortelės klausimą iš e, pono Otašon. Ar atsakysite klausimą? O kur sėdi kolega Otašon? Į mikrofoną prašome kalbėti. E, Pane Gonsalės Pons. Tai, ką jūs pasakėte, iš tikrųjų yra labai svarbu. Į čia vystamoji pagalba tikrai yra e, mums visiems naudinga, mes turime bendradarbiauti teikdami. Tačiau e, Partido Popular e, vyriausybė sumažino lėšas skiriamas vystamoje politikai. Ir pavyzdžiui, e, darbo agentūros biudžetas buvo smarkiai sumažintas. Iš tikrųjų, tie migrantai, kurie atvyksta iš į trečiųjų šalių, jie iš tikrųjų tik 1,5 procentai jų yra gali gauti prieglopstį, politinį prieglopstį, kiti atvyksta dėl skurdo. Mes turime pa pagerinti ir padidinti vystamą pagalbą, mes turime bendrą politiką sukurti Europos Sąjungoje. Viena, jokia šalis negali kovoti su šiuo reiškiniu, ypač Ispanija. Pane Fajon, jums vieną minutę. Ačiū, e, pane pirmininkė. Mes žinome, kad e, tūkstančiai aukų paskęsta viduržėmio jūroje. Tačiau e, pabėgėliai iš tiesų yra priversti bėgti iš savo šalių dėl skurdo, dėl karo. Mes nuolat primename, kad viduržėmio jūra neturi tapti kapavietę. Tačiau e, iš esmės mes laukime naujos tragedijos prieš imdamėsi kažkokių veiksmų. Taigi, ponia komisarė, tai bus jums testas. Būtent e, su, sukurti naują migracijos ir prieglupščio politiką, kuri būtų tvari ir ateityje. Todėl aš manau, kad e, jūs turėtumėte labiau pasistengti, stengdamasi sukurti būtent bendrą migracijos strategiją, būtent humanišką politiką kurdamas. Mes, mes turime suteikti e, saugią galimybę migrantams patekti į Europą ir suteikti jiems galimybę sulaukti jiems tinkamos ateities. Iš esmės prisiminkime, e, kaip e, funkcionavo iki šiol šita strategija, dėja kalbėtojų nutraukimą. Pone Funstorš, Ačiū. Mes kalbame dabar apie migraciją į ES, bet ne apie politinį prieglopstį ir apie persakymą. Popiežius Pranciškus, Pranciškus šiandien pasakė, kad iš tikrųjų viduržėmė jūra neturėtų tapti didžiulę kapavietę. Europa gali įveikti migracijos arba pabėgėlių problemą, jeigu padėtų kilm, jų kilmės šalims. Iš esmės reikia ne su pasiekmėmis kovoti, bet su priežastimis. Iš tikrųjų, mes kalkutos neišgelbėsime, pasikviesdami visus Kalkutos gyventojus pas save. Mums reikia ten teikti vietoje pagalbą. Iš esmės yra apie a, kelis, apie, apie kelis milijardus žmonių, kurie gyvena iš dviejų dolerių per dieną. Iš esmės, žmonės, jeigu jie turėtų viltyje savo šalyse, tada jie neišvyksų iš savo tėvynės. Mes turime vietoje teikti pagalbą. Mažinkime skurdą, kad tie žmonės neišvyktų iš savo šalies ir netaptų migrantais. Ačiū, e, ponė von Štorš. E, ponė Weinberg, vieną minutę. Ačiū, e, ponė pirmininkė. Kodėl žmonės plaukia senais perkrautais laivais į Europą. Yra tamgi ir kitų alternatyvų, pavyzdžiui, teisėjų kelių Švedija būtent taiko tokias priemonės. Žinoma, žmonės nori gal geresnio um, gyvenimo, bet yragi tarptautiniai sustarimai su tomis trečiosiomis šalimis, yra merinoji kortelė, yra atitinkamos direktyvos e, įgalinančios tuos žmonės laisvai keliauti po Europos Sąjungą. Taigi, kas turi atsitikti? Ko turi imtis Europos Sąjunga? Buvo kalbama apie tos neribotus leidimus gyventi. Tačiau e, žmonės vis dėlto e, imasi tų e, nelegalių kelionės būdų. Jie moka didžiulės sumas, kad būtų kontrabanda įgabenama į ES. Tačiau aš, man, aš manau, kad Frontexas imasi pakankamai priemonių, bet jos kažkodėl neveikia. Ačiū, e, ponė Majer. Ačiū, ponė pirmininkė. Prieš metus prie Lampedūzos krantų nuskendo laivas su šimtais pabėgėlių. Kągi mes iš to išmokome? Nieko. Ilgas savaitės mes, mes spaudoje matome tas pačias antraštės. Frontexas bejėgis. Institucijos e, Maltoje ir Italijoje ne, nebegali susidoroti su tais migrantų srautais ir kitos valstybės narės kenčia nuo šių srautų. Mūsų sienos yra keuros ir valstybės narės turi būti solidaresnės ir ES turėtų veikti bendrai. Iš tikrųjų, kai kurios priemonės tik tai padidina šią problemą. Aš pati esu iš Niderlandų. Mes turime 29 tūkstančius prieglopšio prašymų. Apie 40 tūkstančių dar plūsta pas mus, e, o šiuose srityse nuolat taupoma. Taigi aš manau, kad iš tikrųjų e, turėtų būti sustabdyti šie srautai. E, savo regionuose turėtų likti šie pabėgėliai. Mes turėtume taikyti atitinkamas taisyklės, kuriuose, kurios reglamentuotų būtent tokią kovą su migracijos rautais. Ačiū, pane Gardinį. E, Dėkoju, pirmininkė. Mes kalbame apie savo gerus ketinimus, reaguojame į nelaimės jūroje, tačiau nei nacionalinių, nei Europos lygių nieko konkretaus nepasiekėme. Aš nesakau, kad tritonas yra tik tais dekoracija, bet tai negali būti nuolatinis sprendimas nei migrantams, nei Europos Sąjungai, kuri privalo susigražinti savo sienų kontrolę. Ji ši e, sistema buvo sukurta po Mare Nostrum, kuri buvo labai, labai brangi operacija ir nepasiteisino. Iš tikrųjų, žmonių nelegalus gabenimas tik suintensyvėjo ir nelaimių skaičius išaugo. Valstybės narės turi įnešti savo įnašą. Net popiežius minėjo šį rytą, kad turime spręsti priežastį, o ne pasiekme. Priimkime drąsę, konkrečią politiką ir, kaip sakė popiežius, padėkime kilmės šalims spręsti savo socialinės ir politinės problemas. Dėkoju kolegiai Gardini. Toliau vienai minutiai žodis suteikiamas poniai Jotovai. Dėkoju, pirmininkė. Lampedūzos tragedija privertė mus veikti skubiai ir atkreipti dėmesį į viduržemio jūrą. Pasiekėme rezultatų, išgelbėjo tūkstančių žmonių. Tuo pat metu kai kurios jau priimtos priemonės pasirodė ne visai adekvačios. Akivaizdu, kad Dublino susitarimą reikia peržiūrėti, kadangi jis labiausiai apkrauna tas valstybės, kurios yra prie sąjungos išorės sienų. Solidarumo principas buvo pažeistas, dabar turime nustatyti naujas taisyklės. Kalbame apie viduržėmio jūrą, bet pamirštame sausumos sienas. Pastarosiomis dienomis buvo rasti iki mirtinai sušalę pabėgėliai tarp Bulgarijos ir Serbijos sienos. Spalio mėnesį virš tūkstančio imigrantų perėjo sieną su Turkija. Reikia teisėtų kelių, reikia kovoti su priekyba žmonėmis ir jų neteisėtų gabenimu. Privalome padidinti Frontex įgaliojimus ir reikia bendrų patrulių misijų. Taip pat reikia užkirsti kelią terorizmo eksportui. Dėkoju kolegiai Jotovai. Toliau kalbės ponas Stevens. Pone Stevens. Ačiū, pirmininkė. Kalbant apie imigracijos politiką, mes turime jie pasitikėti, tačiau taip pat sugebėti ir ją koordinuoti. Tai dar vienas svarbus aspektas. Dabar daug pastangų yra paskiros e, priklausančios skirtingoms biudžeto eilutėms, o mums tuo tarpu reikia bendro požiūrio, o jo trūksta. ES migracijos ir prieglapščio politika būtų puikia e, e, iniciatyva ir puikia alternatyva žmonėms rizikuojantiems savo gyvybę jūroje. Mes privalome e, atsigręžti į neteisėtos imigracijos pirminės priežastis ir jas e, naikinti. Norėčiau paklausti, kokių priemonių ketina imtis taryba ir komisija, kad migracijos ir prieglapščio politika būtų nuoseklesnė tiek iš vidaus, tiek išorėje. Dėkoju, poniai Stevens. Toliau kalbės ponia Arnautų. Pirmininkė, kolegos, kalbant bendrai apie ES imigraciją, Omapulos ir Mores e, labai e, puikiai išvengė pagrindinės ateities problemos. Žinome, kad Italijoje yra 12 prieimimo centrų, bet 8 buvo uždaryti dėl to, kad sukilo tie neteisėti migrantai. Ponas Salvini, kaip pasakė, italai e, sulaukia tūkstančių neteisėtų migrantų kasmet. ES politika, nepaisant Frontexo ir skiriamų biudžeto lėšų, e, neišsprendžia šios migrantų, šių migrantų srautų problemos Italijoje ir taip pat Prancūzijoje. Ir mes Tiesiog mus tvindo tie neteisėti migrantai, jie atvyksta tūkstančiais kas savaitę. Spalio mėnesio taryboje buvo sutarta imtis priemonių geriau valdyti tuos rautus. Ir vien, man atrodo, vienintelis būdas būtų uh, suspenduoti Šengeno susitarimą ir uždaryti sienas. Dank, Frau Dėkoju kolegijai Arnotu. Dabar pusantros minutės žodis poniai Voz Vozenberg. Dėkoju pirmininkė. Aš dar vieną e, po, e, frazę iš popiežiaus kalbos pamenu. Jis kalbėjo apie žmonės, kurie savo akimis žvelgia ieškodami paramos. Mes susidurėme su šimtais vaikų ir moterų laivuose, bandančių kirsti, perplaukti viduržėmio jūrą ir atvykti į Graikiją. Nepriklauso, ar mes esame paskirties, ar šaltinio šalis. Mes turime suvokti, ką visą tai reiškia. Mes turime nepamiršti solidarumo, o ne paisyti individualių interesų. Privalo būti politinė valia, kad imtumėmės būtinų papildomų priemonių, kad galėtume išspręsti šią didelių migrantų srautų atvykstančių į Europą problemą. O tam reikės, kad priimtume sprendimus, aukščiausio lygio sprendimus privalome priimti šiuos sprendimus, kad galėtume e, geriausiai gyvendinti ES funkcionavimo sutartį. Ir šios problemos yra esminės Europos Sąjungai. Mes privalome padaryti tai, ką privalome, o tai reiškia, kad turime būti solidarūs. Ačiū. Dėkoju kolegiai. Dabar ponė Gijom žodis. Kalbant apie migraciją, turime kalbėti apie solidarumą, apie uždarumą, atvirumą ir tiek informacijos, info, yra ir teisingos informacijos, ir dezinformacijos. Kolegos jau apie tai kalbėjo. Europos Sąjunga privalo priimti visuotinę migracijos politiką ir strategiją. Nenormalu tai, kad ši strategija dabar yra fragmentiška. Mes privalome iš esmės pakeisti savo migracijos politiką. Esu įsitikinusi, kad ji turi būti aktyvi ir pasiūlyti kitą politiką, pavyzdžiui, susitelkianties geresnių ekspertų cirkulaciją, taip pat kuri padarytų veiksmingesnėmis prieglapšio suteikimo procedūras, taip pat atnaujinta partnerystė su trečiosiomis dalimis. Aš labai atidžiai klausiausi komisaro ir su juo sutinku. Man atrodo, kad reikia konkrečių pasiūlymų, tačiau reik, grei, skubių pasiūlymų, tačiau reikia ir numatyti ilgalaikius veiksmus. Dėkuoju kolegiai Gijom. Dabar pusantros minutės ponas Boniai. Pirmininkė, dėkuoju migracijos spaudimas ir toliau didės. Visą tai kyla iš skurdo ir karų vykstančių šalimis, trečiosiose šalise. Europa taps dar partrauklesnė trečiųjų šalių piliečiams. Privalome neleisti, kad, Euro, kad viduržėmė jūra taptų kapinėmis. Ji negali tapti perkeltinė prasme juodąją jūrą. Ir Man atrodo, kad tai yra ne tik iššūkis, bet ir galimybė. Bet kad jie pasinaudotume, turime sukurti ilgalaikę migracijos politiką, paremtą mūsų veiksmų harmonizavimu. Nei viena paskira šalis neturėtų būti palikta e, viena kovoti su migracijos e, problema. Todėl privalome bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis, privalome gerinti jų ekonomiką ir numatyti perkelimo ir apgyvendinimo programas. Dabar kyla klausimas, kągi taryba ir komisija ketina daryti, kad pagerintų bendradarbiavimą su tomis šalimis, kad palengvintų tą migracijos keliamą spaudimą. Kaip, padaryti, kaip tai padaryti, kaip užtikrinti, kad prieglopščio pak paketo nuostatų būtų laikomasi trečiosiose šalise, kaip užtikrinti, kad žmonės bėgantis nuo smurto į Europą būtų apsaugoti. Naujas migra... Nauja migracijos sistema Europoje yra labai reikalinga. Dėkoju. Ponios post nematau salėje, todėl laviją suteikiu žodį. Signor komisario, signor sottosegretario. Ačiū pirmininkė, komisijos nary, ponė Gonci, prieš vienerius metus įvyko Lampedūzos tragedija. Europa susiduria su didelėmis problemomis dėl Italijos vyriausybės veiksmų. Mums pavyko nuo prieimimo centrų pereiti prie diskusijų apie imigraciją ir bendrą atsakomybę, tačiau vis tik tai yra aktuali problema ir tą pažymėjo popiežius. Pranciškus šiandien kalbėdamas parlamente, viduržėme jūra negali tapti masinę kapavietę. Italija atliko savo pareigą su Mare Nostrum. Dabar Frontex perėmė pareigų vykdymą, tačiau vis dar yra kliūčių e, susijusių su Frontex įgaliojimu įgyvendinimo. Taip pat kyla sunkumų ir dėl Frontex biudžeto. Frontex vykdant priežiūros veiklą viduržemio jūroje. Mums yra reikalinga strategija tokia strategija, kuri padėtų mums sutelkti pastangas į Afrikos pakrantę, kad mes galėtume investuoti į krizę išgyvenančias šalis, turėtume sudaryti dvi šalius susitarimus su tomis šalimis, pakeiskime šiuo metu galiojančias taisyklės, imkime atsakomybės, tai yra geriausias būdas e, į, į, įdėkti žmogiškojų orumą. Ačiū. Toliau kalbės Lopes Aguilar. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti komisarą atvykusį iš šias diskusijos, kurios vyksta šios kadencijos parlamente. Pirmą kartą mes kalbame apie tai, kad Europoje stinga migracijos politikos. Tai galbūt ir paskutinis kartas. Tokio pabudžio diskusijos yra vykusios ankstesnių kadencijų parlamentuose labai dažnai. Mums atrodo, kad tokia politika yra reikalinga, tačiau ji turi būti kitokio pobūdžio. Šiuo metu, man atrodo, migracija kelia labai daug problemų. Jeigu trukdysime žmonėms atvykti legaliai į ES, jie ieškos būdų, kaip nelegaliai atvykti į mūsų valstybės. Iš tiesų situacija yra liūdna. Mes turime reaguoti greitai, turime ieškoti atsako, kad nepasikartotų Lampedūzos tragedija. Turime saugoti gyvybės, tačiau turime užkirsti kelią gyvų žmonių kontrabandai. Turime pasirūpinti tinkamą sienų kontrolę. Pirmininkas dėkoju ponui Lopes Aguilar. Dabar pusantros minutės ponas Engel. Pane pirmininkė. Man atrodo, kad mes, būdami išrinkti mūsų žmonių, turime e, atliepti jų viltims. Ir dabar kalb, girdžiu dešiniųjų spekulacijas ir populizmą. Man atrodo, reikia pateikti skaičius. Dabar visame pasaulyje yra 80 e, milijonų europiečių emigravusių. Jie paliko savo istoriją, savo kontinentą ir išvyko kitur ieškoti geresnio gyvenimo. Aš turiu kolegų iš Niderlandų. Aš noriu pasakyti, kad visame pasaulyje yra 15 milijonų Niderlandų piliečių emigravusių iš Niderlandų. Taigi, jeigu mes norime būti teisūs ir jeigu teisingumo norime, ir man atrodo, kad reikia prisiminti, ką sakė popiežius. Europa yra migracijos kontinentas. Jis buvo migracijos kontinentas kontinentu prieš tapdamas imigracijos kontinentu ir todėl neturime teisės uždaryti šio kontinento sienų. Ačiū, ponė Engel. Dabar vieną minutę, ponė Pyrė. Pirmininkė. Mums reikalinga imigracijos ir prieglopščio politika. Tokios politikos reikėjo jau seniau. Daugiau nei 3000 žmonių jau nuskendo viduržėme jūroje. Aš noriu pabrėžti, kad e, naujoji komisija skirtų prioritetą šiam klausimui ir rastų sprendimą. Praėjo vieneri metai po Lampedūzos įvykių, kol kas nėra saugių maršrutų į Europą, aš turiu omenyje legalių maršrutų migrantams ir prieglopščio prašytojams. Komisija privalo kalbėti su valstybėmis narėmis. Reikia imtis priemonių kurios padėtų tom žmonėms pasiekti ES šalis. Turime galvoti ir apie vizų išdavimo politiką. Man atrodo, kad yra tam tikras nesusikalbėjimas tarp pietų ir šiaurės valstybių. Mes turime panaikinti tokius nesusipratimus. Reikia tokios politikos, kuri būtų pagrįsta solidarumo principu. Dėkoju, ponė Piri. Dabar pusantros minutės, ponė Gabriel. Ačiū. Pone pirmininkė, žmogiškos katastrofos viduržėme jūroje rodo mums, kad kalbant apie migraciją mes negalime tik uždaryti savo sienų. Mes turime pažiūrėti į išorinį ir į vidinį matmenį Pirmiausia, Frontex agentūra. Frontex turi turėti labai aišku vaidmenį, kurį privalėtų įgyvendinti. Vien tik stebėti sienų, tinkamai tą daryti, turint ribotą biudžetą, nėra įmanoma. Viskas priklauso ir nuo Frontex turimos įrangos. Išlieka dar labai daug klausimų susijusių su tuo, kas galėtų pagelbėti šiai agentūrai, kad nebebūtų prekiaujama e, žmonėmis ir migrantais. Mums reikia prižiūrėti, kaip yra įgyvendinamas protokolas, bet to reikia daug ką nuveikti siekiant surinkti skaičius apie maršrutus ir pažeidžiamas grupės. Trečias dalykas - bendradarbiavimas su trečiomis šalimis. Turime žvelgti į priežastis į ekonominės ir politinės priežastis, dėl kurių žmonės balsuoja kojomis. Tai turi būti sudėdamoji mūsų išorinių veiksmų strategijos dalis. Komisarė, aš tikiuosi, kad jūs ir su kitais komisarais bendradarbiausite imdamasis veiksmų, nes tai gali priartinti Europą prie piliečių. Dėkoju. Per. Iš tiesų, kalbant pastariesiams dviem e, kalbėtojams, mes gavome signalą iš vertėjų, kad kalbama per nelį greitai. Dabar e, ponia Šlain, vieną minutę. Ačiū, ponia pirmininkė. Daugelis iš mūsų jau sakė, kad viduržėme jūra yra Europos jūra ir tai negali tapti atvira kapavietė. Šį rytą popiežius pats tą sakė. Kai kurie Europos lyderiai sako, kad e, kai kurie žmonės turi mirti atviroje jūroje, kad būtų atgrasyti kiti nuo keliavimo į Europos Sąjungą. Po Lampedūzos mes matome, kad kitoje viduržėmio jūros pusėje e, yra vis daugiau kankinimų ir diskriminacijos. Anksčiau mes nematėme, kiek daug tų žmonių žuvo. Mes šiandien sakome, kad nenorėtume, kad taip vyktų. Teigiame, kad neturime pakankamai išteklių Žinoma, kad kitos šalis negali vienos įveikti šios problemos. Reikia kur kas um, platesnių uh, pastangų. Ir aš norėčiau išgirsti, ką mano komisijos narys apie šiuos visus pasvarstymus. Dėkoju, ponė Šlein, dabar pusantros minutės, ponas Poliezė. Grazie, prezidente. L'immigra... Ačiū, ponė pirmininkė. Migracija iš tikrųjų dabar yra vienas iš svarbiausių klausimų Europai. Ne tik tai Sicilijai, tai būtent tam regionui, iš kurio aš atvykau, bet, bet ir Italijai, kuris mokėjo didžiausią kainą migracijos rautų pradžioje, o kitos valstybės tik tai stebėjo iš šalies. Operacija Mare Nostrum, tačiau ponia Gardinė pasakė, prisidėjo prie to, kad vis daugiau laivų dabar plaukia prie Italijos krantų bent jau padidėjo per tuos pastarosius du, du mėnesius bent 800 procentų tos migracijos, migracijos srautai. Tai būtent pabėgėliai atvyksta savo laivais prie Italijos. Iš esmės, Tritonas tai operacija sugalvota būtent kovoti su šiuo reiškiniu ir visos bent jau valstybės, kuris yra prie viduržymį jūrų, turėtų bendrai sutelkti savo jėgas ir tam reikia atitinkamo susitarimo. Tačiau kita, kit, kitas dalykas, mes, mes nepagalvojame apie a, e, tas priemonės, kurios taikomos suteikiant prieglobstį jau, jau krante. Čia turėtų visos valstybės narės pasidalyti bendrą naštą. Ir Teisingumo teismo a, e, sprendime šitas principas taip pat buvo patvirtintas. Gerimas komisarė, iš tikrųjų, a, e, migracijos reiškinys turėtų būti nagrinėjamas jau atsižvelgiant į visą visumą. Iš esmės turi būti apgintos ir valstybių narių teisės, ir, ir pabėgėlių teisės. Ačiū, Pariezė. Kolegė Dalį. Jums vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, dabar pats tinkamiausias laikas kalbėti šio klausimu. Pirmiausia, net tik todėl, kad mums reikia skubiai aptarti šį klausimą, bet mums reikia atkreipti dėmesį į patį Viduržėmio jūros regioną, kur, prisiminkime tuos, kurie naudojasi būtent tų pabėgėlių beteisiškumu ir jų bejėgiškumu, kurie siunčia juos laivais į, į kitą krantą. Ir iš esmės čia prisiminkime, kad politikai daug tuščiai kalba šio klausimu, bet tai yra tik tušti žodžiai. Konkrečių veiksmų nėra. Iš tikrųjų nėra konkrečių veiksmų. Uh, Taigi mes e, pažvelgime į tai, kas vyksta pirmiausia Libijoje. Situacija tampa vis sudėtingesnė. Kiekvieną dieną ES turėtų e, bendrai veikti, spręsdama šią problemą. Mes turime sukurti tokią išsame politiką, kuri būtent būtų skirta atitinkamoms konkrečioms valstybėms, kuriuose vyksta konfliktai. Kalbėtojų nutraukime. Ponas Kirkoš minutę. Ačiū, panė pirmininkė ir panė komisijos nariai. Problema iš tikrųjų dabar yra pagrista tuo, kad solidarumo trūksta. Kai, kuriuose, kai kurios valstybės yra per arti prie, prie trečiųjų šalių, kuriuose vyksta karas arba konfliktai. Iš tiesų, nebus mums valstybėms narėms primatama kokia nors migracijos politika, taisyklės turi būti solidarumas, turi būti e, sutarimas. Mes, mes turime e, taikyti atitinkamas taisyklės, e, kur m, mm, e, atsižvelgiama, sakykime, ir į mūsų demografinės problemas, į senėjančią visuomenę, į migraciją, į teisėtą migraciją. Manau, kad e, dabar mes turime mažai laiko spręsti šią problemą. Ir ponas Morajas jau pasakė, kad mes turime atitinkamas priemonės. E, E, e, priemonių mes turime, bet ar turime valios? Mums trūksta ir laiko. Taigi, vat, todėl mes turime ir veikti. Ačiū, pane Kirkoš. Dabar spontaniškai pasisakymai. Iš tikrųjų, tik tai penkis kalbėtojus įtraukiau sąrašą, nors kalbėtojų yra daug daugiau. Aš atsižvelgiau į tai, kad aš kai kuriems kalbėtojams turėjau e, sutrumpinti kalbėjimo laiką, nes jie kalbėjo per ilgai. Panas Koelio. Pane pirmininkė, beveik visi kalbėtojai minėjo popiežių. Ir jie kalbėjo, kad viduržėmė jūra netaptų masinė kapavietė. Siekiant to išvengti, galima daug ką nuveikti, tačiau dabar mes turime iškelti visų pirma vieną prioritetinį tikslą, tai būtent gelbėti žmonių gyvybės. Ir tai yra viena iš Frontexo užduočių. Na, tai, tai, tai jau uh, buvo nuspręsta ir taryboje, taryba pritarė šia, šia, šiam tikslui. Mes neturėtume elgtis dviveidiškai, mes turime tikrai konkrečiai veikti, įgyveninti šitą reglamentą ir galiausiai išplėsti šitą prioritetą būtent kalbant apie a, tokias užduotis, kurios taikomas ir valstybėms narėms. Taigi, ar jūs sutinkate su to, ponė komisijos nariai? Ačiū, ponė Koelio, kolegė Marijas. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nariai. Sveiki atvykę į Europos parlamentą. Aš labai džiaugiuosi, kad galiu visam parlamentui ir jums išreikšti savo nuomonę apie nelegalią migraciją. Žinote, kad pietų Europoje tai yra ypatinga problema, nes tai to šalis yra susilpnintos ir dabar nuskurdusios dėl įvairių memorandumų ir įvairių strategijų, o dabar jos, jos kenčia ir nuo migracijos srautų. Taigi mums reikia daugiau solidarumo, mums reikia pasidalyti naštą. Ir aš manau, kad yra trys elementai šios problemos. Pirmiausia, turėtume atsižvelgti į atinkamą e, BVP skaičių vienam žmogui atinkamose valstybėse, nes mes negalime leisti daugiau pinigų spręsdami šią problemą, migracijos problemą, pavyzdžiui, Italijoje. Ir mes negalime, e, neturime e, tiek a, tiek vietų, kur, kur, kur galėtume e, tiek žmonių stalpinti. Taigi, ačiū Marijas. Dėkoju, pirmininkė. Man atrodo, kad yra vienas didelis klausimas, į kurį turime visi Europoje atsakyti. Tai yra migracijos klausimas. Man atrodo, kad iš tikrųjų atėjo laikas, kad valstybių vyriausybių vadovai susitiktų ir susitartų dėl bendros politikos kūrimo. Pirma, ji turi būti pagrįsta tikra, tikra mūsų e, sienų visapusę apsaugą ir stebėjimų. Antra, būtina, kad ES reglamentuotume kvotomis kiekvienai šaliai imigraciją. Trečia, jūs visi sakėte, kad būtina harmonizuoti mūsų prieglapščio procedūras kartais šešis, kitos, vienose penkis metus, kitose šešis mėnesius, tai užtrunka ketvirtą. Akivaizdu, kad būtina uh, užtikrinti tikrą partnerystę vystimosi srityje su trečiosiomis šalimis ir užsienio politiką, kuri padėtų stabilizuoti tas šalis, kurios yra mūsų kaiminystėje. Dėkoju. Ačiū, kolegintės Amės, e, kolegė Obermeier. Ačiū, ponė pirmininkė beveik po metų, po šitos nelaimės prie Lampedūzos, mes vėl kalbame apie šitą pabėgėlių srautus ir mes nesprendžiame pačios problemos prie, priežasčių. Mes matome, kad Mare Nostrum operacija vykdoma ir nuo to laiko pabėgėlių srautas dar padidėjo. Aš manau, kad mes turėtume tose šalyse, tai būtent kilmės šalyse, bandyti stabilizuoti situaciją ir skatinti ekonomikos atsigavimą. Ir mes turėtume taip pat spręsti šios problemos e, priežastis. Mes turėtume sukurti tinkamas sąlygas migrantų kilmės šalyse, kad jie neišvyktų iš savo, iš savo tėvynės. Na, galbūt e, e, kiti parlamentarai taip nemano, kad mes galime padėti, sakykime, visoms visoms šalims, bet mes negalime iš tikrųjų visų Afrikos ar Azijos gyventojų priimti Europoje. Mes turime kurti sąlygas ten. Ačiū. Pane Musolinė pabaigs panašius pasisakymus. Ačiū. Pane pirmininkė. Varstybės sekretorių komisijos nariai. Iš tikrųjų, daug migrantų yra ir vaikai, tai yra mažamečiai vaikai, jie yra vieni, jie yra neprižiūrimi, aš mačiau tai Lampedūzoje ir taip pat patikėjau e, savo mintis ir rezoliucijoje, e, patikėjau tinkamą informaciją ir Italijoje, ir, ir Maltoje. Bet ta, tačiau e, tie vaikai, jų likimai yra neaiškus, jie, jie, jie yra prarandami, jie patenka į kriminalinių grupuočių rankas. Taigi mes turime teisinės tam tikras sąlygas sukurti jiems, kad jie legalizuotųsi. Taigi, ačiū, pane Solinė. Ir dabar komisijos nariu Avramopolos suteiksiu žodį. Dėkoju, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad atidžiai klausiausi klausimų, kuriuos pateikė parlamento nariai Ir norėčiau pradėti nuo vienos išvados. Visi kartojo, beveik visi sutarė, kad šis klausimas yra be galo svarbus. Jis turi socialinę ir humanitarinę dimensiją. Buvo kalbama apie Europos pamatinės vertybės. Tačiau aš nesu čia tam, kad uh, vykdyčiau teritorijų demarkaciją. Aš tik tris savaitės einu šias pareigas, tačiau turiu pripažinti, kad situaciją daugelį metų stebiu labai atidžiai. Aš tu, prieš 18 metų, pamenu, susidūrėme su pirmosiomis neteisėtų migrantų bangomis. Aš tuo metu buvau Atenų meras. Ir pamenu tas pirmasias emigrantų bangas, su kuriomis susidūrė visos viduržėmė jūros pakrantės šalis. Žmonės ten vyko norėdami geresnio gyvenimo. Tai buvo susijęs su skurdu, įvairiomis tragedijomis ir karais. Praėjus 15, prieš metus įvyko Lampedūzos tragedija, kuri tapo simboliu, kurios metu žuvo tiek daug žmonių. Ir tai yra tik lietkalnio viršūnė, kadangi yra daug daugiau žuvusiųjų. Ne, ne apie visus juos net žinome. Garbus parlamento nariai, daug kas mano, kad ši problema yra tik pietų valstybių problema, bet metams bėgant ji tapo visos Europos problema. Nepamirškime vieno. Ir čia norėčiau atsakyti visiems, kas e, e, puoselė ksenofobiškus jausmus ir net uh, dreba prieš tuos principus ir vertybės, kuriomis remiasi Europa. Jiems atsakydamas norėčiau pasakyti, kad mes esame tautų ir žmonių Europą. Mūsų protėviai milijonais paliko didelės ir mažas valstybės ir kitas pasaulio šalis, vykdami kitur geresnio gyvenimo ieškoti mūsų senelių karta pati susidūrė su rasizmu ir ksenofobijai, nuo jos kentėjo emigravę kitur. Todėl mes turėtume būti išmintingesni ir nekvesionuoti šių vertybių ir principų. Šios problemos neišspręsime taikydami paskirą politiką, fragmentuotą politiką arba stengdamiesi išvengti atsakomybės. Galiu Jūs patikinti, kad politinė valia yra. Komisija pasiryžusi patvirtinti naują migracijos ir migrantų hartiją. Garbus nariai, šiandieną aptariama problema ir ši tema yra ilgalaikė tema. Sprendimo greitai nesurasime. Tam prireiks metų metų. rytų ir pietų kaiminystės šalise yra didelis nestabilumas. Šimtai tūkstančių žmonių ieško visokiausių būdų, kaip pabėgti iš tos situacijos. O visokie kontrabandininkai ir neteisėti žmonių gabentojai iš to tik trina rankas. Graikija ėmėsi drastiškų priemonių numatydama e, kalėjimą iki gyvos galvos, kalėjimo iki gyvos galvos bausmę už tokią veiklą. Mes jau priejome tą tašką, kai buvo imtasi tokių drastiškų priemonių. Tačiau negalime pamiršti, kad galima turėti geriausias pasaulyje technologijas, priemonės, bet reikia mokėti jas panaudoti. Europą jau reagavo, mes kritikuojame šalis, bet e, mus kritikuoja, bet jau pamatėme tam, tikrų, tam tikrą pagerėjimą, tam tikrų rezultatų. Vyksta veikla, kuri duoda rezultatų. Tačiau žinoma, kad dar nieko nepasiekėme. Reikia padaryti daug daugiau. Pietų šalis turi jausti, kad likusi Europa juos, jas palaiko. Visos ES valstybės narės turi prievolę padėti vienos kitoms, tuo remiasi ES. Tai nėra tik, ekon, tik humanitarinė problema, tai yra ir taip pat ir ekonominė, socialinė problema. Šis parlamentas yra Europos idealų šventovė ir taip pat gali e, skleisti šviesą ir šilumą. Turite puoselėti savo idėjas ir vertybės, kurias e, puoselėja visos institucijos. Ir galiu Jums pasakyti iš savo perspektyvos, kad jaučiamas proveržis, mes visi einame tą pačią linkmę, bet mums reikia naujos migracijos strategijos, kuri uh, įtvirtintų migrantų teisės ir apie tai privalome kalbėti. kaip žmonės, kaip tautos, kurios pačios prieš daugelį kartų leidosi į migracijos kelionę. Mes žinome sistemą, mes žinome, kur yra trūkumai, kur yra problemos. Bet dabar atėjo laikas pasiraitoti rankovės ir viską sutvarkyti, sudėlioti į savo vietas. Reikia bendro atsako, reikia pereiti nuo fragmentuotos veiklos prie to, kad suvienytume savo humanitarinės idėjas ir mintis. Turime patikslinti Europos sienų savoką, bet sienų apsauga problemas neišspręs. Aš prisimenu jau iki šiol įvykusius posėdžius klausimus. Kartais buvo primenama situacija ir iš tarpukario laikų. Nenorime tapti tvirtovę. Nenoriu, kad Europa taptų tvirtovę, kuri užremtų vartus. Mes tiek daug esame davę pasauliu ir dabar visi atsigręžia į Europą. Pripažinkime, kad neveltui jie veržiasi į Europą. Jie veržiasi čia todėl, kad tikisi geresnio gyvenimo, humaniškesnio prieimimo. Tačiau privaloma laikytis principų ir vertybių, kuriais remtųsi mūsų taikomos priemonės ir Visų pirma, turime pradėti nuo fragmentavimo panaikinimo. Europa bus vertinama pagal savo veiksmus. Mes turime mm, pakilti prieš tą iššūkį, juos su juo susidoroti. Ir sutikras, kad visi tam pritarsime. Mes e, daug kartų jau apie tai kalbėjome. Ir jeigu dabar pasiryšime žengti žingsnį į priekį ir į viršų, tai jau reikš didžiulę pažangą, nes neužtenka tik skūstis ir apgailestauti dėl šios situacijos. Privalome imtis veiksmų. Ačiū. Dėkuoju komisarui Avramopolos. Dabar tarybos vardu ponas Goci, prašom. Grazie, grazie Presidente, grazie a tutti coloro. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju visiems pasisakiusiems šių įdomių diskusijų metu. Tai nėra naujas klausimas daugeliu atžvilgių, tačiau svarbu, kad jį svarstome šios kadencijos parlamento pradžioje. Aš tą pasakiau jau savo pasisakymę. Migracija yra labai svarbus klausimas, nes nesutvarkę šio klausimo neįgysime piliečių pasitikėjimo. Migracija bus tarsi išbandymas, parodysantis, kiek Europa galės nuveikti kartu. Žinoma, kad viskas prasideda nuo išorinių aspektų turime sutelkti dėmesį į vystimosi ir saugumo politikos sritis. ES gali padaryti tiesioginį indėlį, kad tos šalis, iš, kurios, iš kurių atvyksta žmonės, susitvarkytų savo viduje. Žinoma, daug kas priklauso ir nuo sienų saugumo. Taryba vienu savo tikslų vidutinės trukmės laikotarpiu laiko ES išorės sienų priežiūros sistemos įtvirtinimą ir šios kadencijos metu mes turėsime dirbti ties šiuo klausimu. Taryba taip pat turės ieškoti glaudesnio bendradarbiavimo Europos Sąjungoje bei su kitomis tranzitinėmis bei kilmės šalimis. Taryba ketina dirbti kur kas daugiau ir sparčiau dėl savanoriškų gražinimo programų pasienio regionuose. E, toks susitarimas buvo patvirtintas tarybos posėdėje Luksemburgė ir taryba be jokios abejonės turės dirbti šiuose srityse. Kitas klausimas - gyvybių išsaugojimas jūroje. Šis klausimas yra susijęs su tarptautinė teisė, jis yra privalomas valstybėms narėms. Privaloma siekti gelbėti žmonių gyvybės nepriklausomai nuo žmonių pilietybės ar statuso. Neteisėtas migrantas dar nereiškia, kad mes galime jį palikti nuskesti jūroje. Turime daryti viską, kad žmonės būtų išgelbėti. E, žinoma, kad valstybės narės privalo gelbėti žmonės atviroje jūroje. Ir tai yra susiję ir su Frontexu, ir su Tritonu. Tai yra bendrų pastangų pradžia. Be jokios abejonės mums reikalinga turėti daugiau išteklių E, daugiau išteklių reikia užtikrinti ir Frontex agentūrai. Kalbant apie naują kadenciją, būtina pabrėžti tai, kad taryba yra įsipareigojusi numatyti bendrą migracijos ir prieglopščio politiką, tačiau, kad tą pasiektume, mums reikia solidarumo ir abipusio pasitikėjimo, jeigu nepavyks to užtikrinti tarpusavėje Europos Sąjungoje tai daugelis mūsų pasiekimų arba reikalavimų nebus pasiekta. Yra šalių, kurios skundžiasi, kad į jų šalis patenka per daug prieglopšio prašytojų. Taip pat yra ir tokių valstybių, kurios skundžiasi dėl pernelik didelio migrantų skaičiaus, nelegalių migrantų skaičiaus. Kartais atrodo net konkuruojama dėl to, kuri šalis susiduria su daugiau problemų ir kuri yra nusipelnusi didesnės pagalbos. Tačiau mes negalime, žinoma, permesti uh, toms valstybėms, kurios susiduria su labai dideliu migrantų skaičiumi ir prieglopščių prašytojų skaičiumi visą atsakomybę. Atsakas galėtų būti bendra migracijos politika. Mes negalime toliau žaisti to žaidimo, kieno poreikiai yra didžiausia. Taip pat kieno nepasitikėjimas yra didžiausias. Mums reikia dirbti palaipsniui, priimant vieną pasiūlymą po kito, tvirtinant vieną politiką po kitos. Naujoji direktyva, kurią komisija netrukus paskelbs, bus skirta savanoriškam gražinimui ir tai yra dar viena grandis, kurią turime akcentuoti. Taip pat ir parlamentas turės įsitraukti į šį laipsnišką darbą. Komisija paminėjo, kad e, galbūt greitai pateiks pasiūlymą dėl geresnio pasidalymo našta ir tai yra dar vienas svarbus dalykas. Aš žanginėme žodėje kalbėjau apie nelydimų nepilnamečių situaciją. Mes turime pasinaudoti visomis priemonėmis numatytomis Dublino konvencijoje čia esama šiokios tokios manevro laisvės, kai kurios valstybės narės bando šią linkmę dirbti savarankiškai ir aš tam visiškai pritariu taryboje, mes jau apie tai esame kalbėję. Taigi, pirmininkė, man tikrai nepavyks atsakyti į visus kalbėjusiųjų užduotus klausimus, bet arba mes būsime drąsūs ir sieksime bendros politikos, arba prarasime viską, įskaitant ir Europos patikimumą. Ačiū. Ačiū, ponė Goci. Baigiame diskusijas šiuo klausimu. Balsuosime kitoje plenarinėje sesijoje. Kitas darbo atvarkės klausimas yra klausimas žodžiu pateikiamas komisijai dėl išsiuntimo supaprastinta tvarka ir dėl siūlomo netidėliotino gražinimo